Bene. Puiku. Pirmasis popietinės darbo tvarkės prasidedančias 15 valandą. Klausimas yra skiriamas jums, ponė Kramerė, taigi žodis dabar iš karto suteikiamas jums. Jūs e, kalbėsite apie brand, bendradarbiavimo brandulio saugos srityje priemonė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Visai nemaniau, kad aš čia pirmasis turėsiu kalbėti pagal darbo atvarkę. Taigi, brandolinis bendradarbiavimas e, su trečiosiamis šalimis yra be galo svarbus klausimas. 40 valstybių kuria civilinės saugos programas, tai e, reiškia, kad e, vis dėlto net jei kažkam ir kas nors nepatinka, tačiau atsiranda naujos galimybės mūsų um, įmonėms, mūsų mokslininkams stiprinti branduolinę saugą. Todėl būtų protinga atsižvelgiant į šias visas aplinkybės pasirašyti ir susitarimą. Manau, kad būtų protinga pritarti komisijos pasiūlymui. Aš įtraukiau tik du naujus elementus. Manau, kad atsižvelgiant į Fukushimos e, avariją, visiems išaiškėjo, kad labai svarbu e, užtikrinti, kad branduolinių jėgainių valdytojai, operatoriai būtų visiškai nepriklausomi nuo branduolinės saugos stebėjimo institucijų. Manau, kad šios kompetencijos turėtų būti atskirtos e, siekiant didesnio saugumo ir siekiant išvengti žmogiškųjų klaidų. Manau, kad kalbant apie finansavimą, e, negalima tikėtis, kad ES e, finansuos į visas priemonės brandoliniai saugai užtikrinti. Manau, kad e, turėtume kalbėti apie indėlį prisidėjimą. Uh, Kalbant apie teisinį pagrindą, vyksta konsultavimos procedūra ir nepaisant to, koks sprendimas bus priimtas taryboje, bus konsultuojamasi su e, parlamentu. Euratomas jau suderino su komisija galutinį susitarimo tekstą ir tai, ką mes čia darom, tas mūsų darbas iš esmės yra tarsi beprasmis. Todėl noriu pabrėžti, e, kad e, pagal šią procedūrą tarsi komisija turėjo palaukti, kol parlamentas suformulos savo nuomonę, to neįvyko. Dar vienas dalykas e, - trečiosios šalis. Noriu pabrėžti, kad mes nekalbame apie branduolinę saugą Europos Sąjungoje, mes kalbame apie branduolinę saugą e, bendradarbiavime su trečiosiamis šalimis. Tiek trumpai. Ačiū. La parola alla collega Jordan. Dėkuoju, sako pirmininkė. Pone Jordan. Labai ačiū. Aš norėčiau paremti kolegą, pono Kramerį, kuris sakė, kad nepaprastai svarbu e, tvirtai ir nepriklausomai reglamentuoti brandolinę saugą iš tvirtos ir nepriklausomos institucijos. Šioje kryptyje reikia labai siekti daug pažangos. Be abejo, aš jo mintis remiu, tačiau tikiuosi, kad galėsime bendradarbiauti, formuodami kai kuriuos naujus pakeitimus. Aš manau, kad mes neturėtume į šį dokumentą įtraukti klausimų, kuriais e, sukūriamos abejonės ES teisės aktais. Be to, dėl jų gali būti, kad reikės uždaryti brandolinės jėgainės. Taip pat aš nematau poreikio šią priemonę apriboti tik tomis valstybėmis, kurios tokias programas jau turi ir kurios jau uždarinėja brandolinės elektrinės. Aš turiu pasakyti, kad pirmiausia, mes turim rūpintis aukšto lygio saugumo e, standartais ir turime palaikyti ryšį su tomis valstybėmis, kuriuose jau veikia brandolinės elektrinės. Šiame komisijos pasiūlyme man asmeniškai atrodo, kad labiausiai trūksta e, daugiau e, akcento Europos parlamento vaidmenį. Aš manau, kad tai reikėtų prirašyti. Europos parlamentas turėtų būti nuolat e, informuojamas apie esamą padėtį ir reikėtų aiškiau apibriežti valstybės, kurių pajamų lygis yra aukštas. Be to, kad e, reguliavimo institucija turi būti stipri ir nepriklausoma, Dar reikėtų akcentuoti poreikį uh, surinkti aukštos kvalifikacijos profesionalus uh, darbuotojus. Be to turėtume nepamiršti Euratom programos vaidmens. Ši priemonė turėtų būti naudojama kaip uh, turėtų būti naudojamas skatinant aukštesnio lygio brandolinę saugą visose valstybėse ir mes turėtume pasitarnauti pavyzdžių, pat naudodami atsparumo testus. Ačiū. Vidal Quadras. Eh, Ačiū, panė pirmininkė. Europos Sąjungos bendradarbiavimas su trečiosiamis šalimis siekiant gerinti uh, E, brandolinės saugos aspektus visada buvo labai svarbus klausimas, už kuris buvo ginamas e, formuojant politikos kryptis. Ir šiandien e, Tai yra ypač aktualu, nes Europoje kai kurios valstybės narės nusprendė kardinaliai pakeisti brandolinę strategiją savo. Ir štai matome, kad net ir tarptautiniu lygiu pasaulyje e, yra tam tikros trečiosios šalis, yra tokių šalių, kurios e, nusprendė statyti e, atominės elektrinės tokios šalis kaip Kinija, Indija, Vietnamas, Baltarusija, Bangladešas ir panašiai. Taigi dabar kylant tokiai brandolinės energijos bangai, ES turi dėti pasangas tam, kad šių šalių, tai yra trečiųjų šalių, atominės elektrinės būtų statomos laikantis aukščiausių saugumo standartų, Europos e, saugumo standartų. Būtent todėl reikia į, užtikrinti 2006 metų instrumento įgyvendinimą, bendradarbiaujant su šiomis šalimis ir galbūt propaguoti šį instrumentą ir tose šalise, kurios galbūt suinteresuotos ir susidomėjusios brandolinė energija ir norėtų pradėti ją gaminti. Ponas Krameris dabar Labai įdomių e, yra pakeitimų pateikęs ir tikimės, kad jo dėka ši direktyva bus e, dar tik tai nuo to tobulesnė. Dabar dėl valdymo gerinimo bei reguliacinių institucijų nepriklausomumo. Kai kuriuose šalyse šie klausimai yra esminiai. Mes Europoje daug pastangų įdėjome tam, kad reguliavimo institucijos būtų nepriklausomos. Reikėtų to paties siekti ir trečiosiose šalise. Kaip kad teisingai pastebėjo ponas Krameris, labai e, didelį dėmesį reikia skirti tarptautiniam bendradarbiavimui neplatinimo srityje. E, taisyklės turi būti ir yra tiksliau labai griežto. Štai matome, kas vyksta su Iranu, matome, kas vyksta su Irano brandolinė programa. Ponas Krameris yra teisus, visiškai teisus netgi. Pagal šeštąjį pranešėjo pakeitimą mes siekiame, siekiame skatinti ir įtraukti į šios procesus ES ekspertus e, dalyvauti. Kai kurios šalis jau atsisakė brandolinės energijos. Na, nežinia, kai bus, nežinia, ar tos šalis pakeis savo nuomonę. Bet štai šiuose šalyse e, ir kitose šalyse e, gali būti prarandamos žinios, jeigu šios šalis atsilieka, atsisako brandolinės energijos. Taigi ekspertai žinios neturi niekur prapulti ir reikia jos išsaugoti ir į ateičiai. Ponas Žadu. Ačiū pirmininkė. Su dideliu susidomėjimu klausiau kolegos Vida Kvaras Jis kalbėjo apie atominės elektrinės Bangladeše. Na, mane tikrai labai sudomino šis pasakymas, nes esu gyvenęs Bangladeše, dirbau ES misijoje ir žinau, kad Bangladeše pats svarbiausias projektas pastarojo meto buvo uh, užtvankų statymas. Uh, Ir 200 tūkstančių netgi dolerių buvo, tam, milijoną atsiprašau, e, dolerių buvo tam investuota, bet galiausiai niekas nebuvo padaryta. Ir galiausiai nepavyko to padaryti. Ir štai dabar kalbama apie brandolinių e, jėgainių statybą toje šalyje, kuri du trešdalius laiko per metus yra užtvindyta. Nereikia sakyti, kad e, brandolinės energijos plėtros perspektyvos egzistuoja visur. Ne, net jeigu mes esame už brandolinę energiją, nereikia tokių dalykų sakyti. Mes e, Europoje atlikome atsparumo bandymus, kaip žinia, žalieji, mes žalieji labai kritiškai tai žiūrėjome, nes Europos lygių nebuvo atsižvelgta į tokius rizikos faktorius kaip žmogiška klaida, e, potvinis ar ar užpolimas. Ir štai mes dabar tokius e, atsparumo bandymus bandome parduoti japonams. Man atrodo, kad tai nėra labai vykęs pavyzdys bendradarbiavimo brandolinėje srityje, siekiant sumažinti brandolinį pavojų. Na ir dar keletą dalykų pasakysiu. Taip, e, kontrolės institucijos, tomnės energijos kontrolės institucijos turi būti nepriklausomos. E, aš visų šalių situacijų nežinau, e, kaip ten yra, bet aš žinau, kad bent jau Prancūzijoje e, politikai skiria tuos žmonės į šias institucijas ir Kaip žinia, verslas yra glaudžiai susijęs su politikais, pavyzdžiui, su e, prezidentu arba kitais aukštais valstybės pareigūnais. Tai dėl tokios priežasties praktiškai neįmanoma nepriklausomų ekspertų paskirti į šią instituciją ir kad jie būtų nepriklausomi. Dabar dėl e, brandolinių statymo tose šalise, kurios, dėl kurių gali būti pažeidžiami neplatinimo susitarimai. Kol kas bent jau nėra e, aiškios ribos tarp civilinės ir karinės brandolinės energetikos. Štai JAV veikia tam tikra sistema, pagal kurią bet kokių jautrių e, technologijų pardavimas turi būti patvirtintas kongrese Amerikos. Tai aš nežinau dabar, kaip e, Europoje būtų. Nežinau, ar, pavyzdžiui, parlamentas galės kada nors e, išreikšti savo nuomonę dėl jautriųjų vadinamųjų technologijų e, perdavimo trečiosioms šalims, pavyzdžiui, kad ir, e, jungt, kad ir brandolinės energijos. Štai tarkime, Prancūzija vos tik tai metams praėjus po Libijos išbraukimo iš juodojo sąrašo, iš teroristinių valstybių sąrašo, bandė parduoti jai e, brandolinės energijos receptą, taip sakant. Taigi jūs tikriausiai manęs nepulsite dabar raminti, kad vien tik tai taikiais tikslais būtų Libija naudojusi ją. Ačiū. Ačiū. Ar yra komisijos atstovų? Ne. Tada žodis vėl ponui Krameriui. Okay, Garbus kolegos, ačiū už išreikštą paramą mano pranešimui. Aš džiaugiuosi, kad yra tiek pakeitimų. Tiesa gaila, kad komisija neišreiškė savo pozicijos, nes aš jau prieš tai kalbėjau, nėra prasmės teikti savo nuomonę ir nebe, nebe, nebetenka prasmės konsultavimuose procedūra, jei tekstas jau yra. Uh, E, suformuluotas, o į mūsų poziciją niekas neatsižvelgia. Operatorių nepriklausomumas, valdytojo nepriklausomumas yra labai svarbus. Ar reikėtų kalbėti apie konkrečias šalis, apie paramą Bangladešo jėgainiams, nežinau. Čia buvo toks kiek kestokas pavyzdys. Uh, O kalbant apie bendradarbiavimą, bendradarbiauti pavyks tik tuo met, jei tikrai žinosim, kad kitos valstybės pačios geba priimti tinkamus sprendimus dėl brandolinės saugos. Aš manau, kad ES gali um, pasiūlyti savo ekspertinės žinias. Iš esmės, e, šią bendradarbiavimo priemonę dar galime tobulinti, ji yra daug prasmės turinti. Ačiū. Grazie, signor Kra. Dėkoju. Norėčiau Jums priminti, kad pakeitimus galite teikti iki rugsėjo 5 dienos, trečiadienio 12 valandos. Dabar einame toliau. Rezoliucija dėl COP18 Katarė. Pone Ulfskog. Uh, thank you, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu švediškai. Šiame dokumente kalbame, šis dokumentas yra rezoliucija, kurią Europos parlamento delegacija vešis su savimi į klimato kaitos konferenciją Katare, Dohoje, gruodžio mėnesio pradžioje. Rengiant dokumentą, tarp frakcijų įvyko labai geros diskusijos ir mes be abejonės e, e, laikėmės įtre kompetencijos ir didžiąją dalį dėmesio e, e, skiriame būtent to komiteto nuomonį, bet pažiūrėjome ir ką kiti komitetai pasiūlė, stengiamės papildyti tai, ko trūko. Paskutinis e, mūsų susitikimas įvyks rugsėjo pradžioje, bet jau kol kas E, jau iki šiol mums pavyko parengti gerą tekstą, e, kuris remiasi mūsų patirtimi sukaupta e, per kitus aukščiausio lygio susitikimus. Atkreipime dėmesį į Rio rezultatus, mes pastebi, pažymėjome, kas mus tenkina ir žinome, kad Los Cabos 20 valstybių patvirtino įsipareigojimą ir sieki kad būtų numatytos e, ribos iškasamojo kūro naudojimui. E, parengtajame tekste yra e, kalbama apie išlakų iš iškasamojo kūro mažinimą. 2011 metais buvo pasiektas, pasiektas rekordiškai aukštas lygis, nepaisant ekonominės krizės, ji tarsi turėtų priešingai padėti pagerinti paaiškėjo, kad daugelis valstybių esančių už ES ribų e, nemažai investuoja į energijos e, alternatyvų paieškas. Mes bandėme analizuoti, kokios įtakos tai turės ateities e, finansiniai padėteičiai ir konkurencijai. Mes nusprendėme suformuoti savo poziciją dėl finansų srities pozicijos Katare. E, ir nusprendėme, kas turėtų būti įmamasi ir tarptautinių lygių, ir ES lygių. Taip pat bandome išskirti, kokią įtaką turi e, kainos dabar e, rinkoje, kaip rinkos suinteresuotos pusės reaguoja į jas ir kaip tai įtakoja alternatyvų paaišką. Visos politinės frakcijos dalyvavo ir e, mums e, jau dabar turbūt yra gerai parengta dirba e, dokumentui, kurį galėsime vežtis į aukščiausio lygio susitikimą. Visi prisidėjo geromis formuluotėmis ir mums pavyko pasiekti naudingų kompromisų. Ačiū. Grazie, la parola alla collega Jadot. Ačiū. Panas kolega Žado. E, rapid. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau tik tai pabrėžti, kad e, pranešėjo darbas yra atliktas labai kokybiškai, tikrai puikiai jis padirbėjo ir jo dėka mes ko gero sugebėsime e, prie kompromisų pereiti konstruktyviai bendradarbiautami. Beje, galbūt čia e, pranešime vienas dalykas prapuolė. Na, bent jau šiame etape niekas to ir nesitikėjo. Čia kalbama apie anglės nutekėjimą ir galima perkelimą į kitus sektorius, tik tai niekas nežinojo, kad tai gali būti perkeliama ir į e, atsinaujinančios energijos sektorius. Sektorių tiksliau. E, štai Europa patiria labai didelę e, ir netgi nesažininga konkurencija iš Kinijos. Kinija savo e, gamybos pajėgumus labai smarkiai padidino. Ir čia jau Kinija veržiasi į tartautinę rinką. JAF e, iš karto sureagavo su muitais, kurie yra nuo 300 iki 200 procentų padidinami. Na, o štai Europoje niekas apie tai garsiai nekalba. Štai pavyzdžiui, jeigu klausimą šis klausimas iškeliamas e, komisarui Deguktui arba Barosui, tai jie nutaiso rimtą veidą, apsimeta, kad labai jiems rūpi ši bėda, bet iš tikrųjų niekas nedaroma ir nėra absoliučiai jokios e, strategijos Tai yra, ar mums reikalinga novatoriška atsinaujinančių e, energijos šaltinių pramonė mūsų teritorijoje Europoje. Aš siūlyčiau kreiptis į Europos komisiją, nes bent jau šiuo metu nepriimtina tokia situacija, kai Europa tyli, kai e, saulės baterijos neįvažiavusios į JAV atkeliaus į Europą, pavyzdžiui, Rotterdamą. Ir štai Europa vis dar neturi jokios pozicijos dėl e, to. Tai yra, ar reikia kažką su jomis daryti ar ne. Ačiū. Ačiū už žodį, sako pirmininkė, dabar ponė Hübner. Labai ačiū. Artėja dar vienas vadovų susitikimas. E, Jo metu bus kalbama apie klimato kaitos problemas ir apie e, tikrus įsipareigojimus, o ne apie tuščius įsipareigojimus, e, kurie yra tik deklaruojami, bet neįgyvendinami. Kalbant apie mūsų frakciją, Mums labai svarbu, kad būsimas susitarimas būtų suderintas tarptautiniu lygmeniu, nes likščiol visi susitarimai ankstesniuose aukšto lygio susitikimuose ir konferencijose buvo tušti, todėl kad mes niekada nekalbėjome apie bendrus įsipareigojimus, nekalbėjome apie tokius dokumentus, kurie būtų teisiškai privalomi visiems pasauliniu mastu. Manau, kad be pasaulinio susitarimo netenka prasmės bet kokie įsipareigojimai. Ir jei mes veiksime tik ES lygmeniu, tai savo tikslų ir nepasieksime. Todėl, kad ta kova su klimato atšilimu turi vykti visur, visame pasaulyje. Ir manau, kad svarbiausia reikia nuolat pabrėžti tą tarptautinį susitarimą. Tai yra vienas svarbus dalykas. Antras svarbus dalykas. Šiandien krizės akivaizdoje Mes puikiai suprantame, kad ateityje gal irgi pasitaikys šansų, tačiau dabar mes negalime sauliaisti iki 2020 metų dar labiau padidinti savo anglies dioksido išlakų tikslus. Manau, kad didžioji problema yra ta, kad esame vieni, prie mūsų niekas neprisijungia ir turime uh, turėti omenyje tai, kad e, krizė mums yra dar vienas papildomas iššūkis, todėl negalime numatyti dar ambicingesnių tikslų. Manau, kad tai reikštų, jog tie ambicingesni tikslai mažintų ES konkurencinę galę. Ir tokiu būdu mes nukentėsim. O jei savo gamybos pajėgumus perkelsime už ES ribų, tai vis tiek klimatui tai e, niekuo nepasitarnaus, nes e, CO2 ir toliau bus išmetamas tik ne ES, o už ES ribų. Dar vienas dalykas. Žmonės paprastai nori džiaugtis civilizacijos pasiekimais, jie nori naudotis naujomis technologijomis. Ir turime suvokti, kad net ES gali būti taip, kad CO2 išlakos padidės, tačiau turime taip pat suvokti, kad privalome ieškoti naujų technologijų, naujų sprendimų, kurie užtikrintų efektyviau naudojamą energiją, kad pasinaudotomis priemonėmis mes sugebėtume veiksmingiau naudotis iškastiniu kūru, pavyzdžiui. E, turėtume ieškoti galimybės kaupti energiją, kumuliuoti, pavyzdžiui, saulės energiją. Likščiau tokios galimybės neturėjome, tačiau mano supratimu tokių technologijų kūrimas sukurtų tiek naujas darbo vietas, tiek suteiktų galimybę ES aukti. Dar vienas klausimas, kurį turime aptarti savo komitete, tai yra importuojamų emisijų klausimas. E, Junktinės karalystės parlamentas parengė ataskaitą, kurioje atsispindi tai, kad mes e, labai daug emisijų sukūrėme naudodami importuojamą produkciją. Taigi, turime ne tik konstatuoti šį faktą, bet ir išieškoti būdų, kaip pasipriešinti šiai tendencijai jau dabar. Ačiū. Grazie, la parola kolega. Ačiū. Dabar žodis poniai Jordan. Labai ačiū. Kiekvienais metais rengiame tokią rezoliuciją ir e, kiekvieną kartą pranešėjų iškyla iššūkis, ką dar būtų galima į tą rezoliuciją įrašyti. Manau, kad yra visiškai aišku, kad bet kokie nauji trumpalaikiai siekiai, kad būtų sumažintos CO2 išmetimas, būtų nerealūs. Mes turėtume galvoti turbūt apie naujoves, kurias galėtume rašyti šiais metais. Žinote, kad ES vis dar kovoja su krize, su sunkumais, e, kurie darosi vis didesni ir didesni. Tuo tarpu Kinija nejaučia tokios krizės visiškai. Galbūt dabar atėjo pats laikas mums patiems savęs paklausti, kokia yra ta apčiuopiama vertė, į kurią mes turėtume atsižvelgti. Visi rodikliai rodo, kad Kinija turėtų pradėti elgtis atsakingiau. Ir kad ji turėtų apsimti didesnę naštos dalį. Apie tai rezoliucijoje reikėtų labai aiškiai pasakyti. Turėtume reikalauti, kad Europos komisija išliktų e, drąsesnė, siektų daugiau visose dėrybose ir kad jos tarptautinės pastangos būtų ambicingesnės. Iki šiol gana e, dažnai visose mūsų programuose būdavo akcentuojami mūsų pačių išsikelti tikslai. Tačiau aš manau, kad mūsų tarptautinės pastangos taip pat turėtų būti akcentuojamas, kadangi visas klimato kaitos, visi klimato kaitos padariniai yra pasauliniai, todėl ir sprendimų reikėtų ieškoti pasaulinio mastu. Žinau, kad šioje ataskaitoje yra dar kartą pakartojama, kad reikėtų stengti sumažinti emisijų E, skaičius, neprarandant konkurencingumo. Tačiau manau, kad dabar yra tokie metai, kai tokių sakinių reikėtų vengti. Taip rodo, kad mes pripažįstame, kad JAV ir Kinija prisitaikė prie krizės e, žymiai labiau negu mes. Nerašykim tokių formuluočių šioje rezoliucijoje, bent jau šiais metais, nes e, tai e, nebūtų palanku dėryboms. Neužpilkim e, čia e, alyvos ant ugnies tose dėrybose. <laughs> Ačiū. Ponas Rodė, Jordan yra teisinga. Šios rezoliucijos man primena e, prisiminti e, tą e, kalėdų filmą. Dar vienas dalykas, tą pat, dar vienas toks padalykas kiekvienais metais. Taip mes šnekame apie susitarimą, apie vienodas konkurencingumo taisyklės, Tačiau iš tiesų metai po metų e, tampa vis sudėtingiau išlaikyti pasitikėjimą jungtinėmis tautomis. Ir būtų netgi galima sakyti, kad e, būtų galima net atšaukti tokią klimato kaitos konferenciją ir tai būtų sutaupyta nemažai CO2 išlakų. Mes turime tikėti baigiamuoju susitarimu, kuris apims ir JAF, ir Kiniją. Kodėlgi Kinija galėtų e, pažeisti savo vieną iš pagrindinių principų užsienio santykiuose ir tarptautiniu mastu įsipareigoti e, tokiems tikslams. Be to, iškiltų didelė grėsmė, kad ji praras reputaciją. Junktinio Amerikos valstybių kongresas greičiausiai tokį susitarimą atmestų. Todėl Galbūt dabar jau pats laikas galvoti apie alternatyvius kelius ir ieškoti e, tokių metodų, kurie būtų pagristi rinkos poreikiais ir kurie mus vestų į priekį. Jungtinių tautų proceso nepažangumas yra akivaizdus. E, anonimiškumas, nenurodant konkrečių valstybių regionų, neatsiperka. Mes turėtume pastangas geriau koordinuoti ir priversti rinkas labiau siekti pažangos. Padaryti dar reikia labai daug, turime nemažai e, galimybių keistis patirtimi, gerą praktiką, turime galvoti apie atskirus sektorius, daugiau e, siekti bendradarbiavimo mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje. Tai nebus lengviau negu darbas per jungtinės tautas, bet tai yra įtikinami. Ir be to tai atneštų, bet tai atneštų mums konkretesnių rezultatų ir pramonė ir e, klimatui. Grazie, kolega Rodė. Ačiū. Kolega Rodė. Ačiū, ponė Rodė. Toliau e, žodis komisijai. Sì, grazie. Um, yes, thank you very much. Labai ačiū. Noriu supažindinti su jūs, e, jumis e, su to, kaip vyksta dėrybos. Mes buvome susitikę uh, gegužės mėnesį ir Durbane jau buvo susitarta dėl tam tikrų dalykų, dėl JAV ir Kinijos taip pat. Mums pavyko e, susitarti dėl 2015 metų, dėl tam tikslų, tikslų 2020 metais. Šiemet yra labai svarbus metai. E, kai svarbu sutarti dėl e, dėrybų sąlygų, dėl e, paties režimo formos, ar sutarėme, kad tai bus teisiškai privalomas režimas. Labai svarbu, kad pradėtume nuo labai solidžios bazės, o durbane susitarėme dėl keleto aspektų, tai yra, kad kiti metai bus e, papildomų įsipareigojimų metai. E, taip pat, kad mes tais metais sieksime e, pasirašyti teisiškai privalomą dokumentą ir panaikinsime bet kokį skirimą tarp kylančios ekonomikos ir pramoninių šalių. Tai yra būtina sąlyga siekiant 2010 metų tikslų. Mes jau prisėmėme tam tikrus įsipareigojimus pasirašydami Kyoto susitarimą. E, kaip ten bebūtų, daugelis įsipareigojimų buvo prisimta kaip paketinių įsipareigojimų dalis. E, durba nepasistumėjome kiek į priekį dėl e, teisiškai privalomo įsipareigojimo. Gegužės mėnesį mes vėl sus, susitikome ir derinome toliau e, sąlygas, kalbėjome apie sustabdymo galimybę. Tiesa, dabar svarbiausia užtikrinti, kad būtų įgyvendinti tie įsipareigojimai, dėl kurių buvo sutarta pernai. Kai kas šiandien kalbėjo apie tai, kad turime e, padidinti e, tam tikrus e, įsipareigojimus. Labai svarbu įgyvendinti ir papildomas iniciatyvas kovos prieš klimato kaitą srityje. E, manau, kad čia svarbus e, tarp sektorinis, tarp šakinis požiūris. Aišku, dėrybos e, dažnai yra ilgas ir sudėtingas laikotarpis, Tačiau mes manome, kad dirbdami tą pačią linkmę skirtingose grupėse mes sugebėsime pasiekti gerų darybinių rezultatų. Ačiū. Grazie, la parola raporter. Ačiū pranešėjui. Pranešėjai žodis. E, tak, friūr. Dėkui, pirmininkė. Noriu padėkoti visiems pasisakusiesiems vis, už jų indėlį. Žinoma, e, dalykas yra tas, kad mes tos rezoliucijos neperkūrėme, kiekvienais metais neparašome to paties dokumento kitais žodžiais. Mes e, stengiamės tvirtai laikytis mūsų pamatinės E, pozicijos. Mes siekiame aukštų siekių, mes norime būti vieningi, mes norime pasiekti solidarumą ir norime pasiekti privalomą pasaulinio susidarimo. Ir todėl turime kartoti e, partneriams savo e, siekius, savo mintis. Ir todėl me, aš rengdama šią rezoliuciją būtent šio klausimu stengiuosi su visomis frakcijomis sukalbėti. Su mes nesiekime dramatiškų pokyčių. Mes e, matome, kad tik stengiame ir, stengiamės įrašyti tai, kas įvyko per pastarosius metus. E, E, aišku, tekste šiokių tokių pakeitimų yra, bet mes stengiamės sukurti tokią poziciją, kurią galėtume mes visi parlamente palaikyti ir e, turime siekti kompromisu. E, toks kompromisų ieškojimas yra būdingas ne tik Europos parlamentui, bet ir jungtinėms tautoms. Labai nelengva yra dirbti jungtinių tautų sistemoje, nes tengi yra iš, višo, iš viso 77, e, 20, ne tik 27 valstybės, atsiprašau. Ir nereikia painioti to, kas vyksta ES ir jungtinėse tautose. E, lyginant su Durbanu, mes e, jau nemažai galime pasiekti, sakyčiau, pusėjome Durbanė išsikeltus tikslus. Neretai mes sakome, kad susirinkus kalbame susirinkę nieko negalime pasidžiaugti, kad nieko nėra daug padaryta. Bet e, po buvusio, po, prieš tiksliau buvusių Durbano vadovų susitikimą buvo aišku, kad pabaigoje bus parengtas susidarimas Bet Junktinės Amerikos valstijos ir Kinija tame susidarime įspraus mm, siekius, kurie mums yra nepakankamai e, ambicingi, o JAF ir Kinijos pozicija yra labai svarbi. Vadovų susitikimuose dabar atrodo, kad visa varomoji jėga priklauso Europos Sąjungai. Mes, Europos Sąjunga, turime ieškoti kažkokių tai aplinkinių kelių, kaip būtų galima tuos mūsų tikslus pasiekti. Bet jeigu mes to nedarysim, tai rezultatai bus blogesni. Todėl ir yra labai svarbu toliau tęsti. Uh, toliau akcentuoti savo siekius, išlikti nuosekliems, vieningiams ir tvirtai e, išlikti ant jungtinių tautų e, pozicijos. Klimato politika nėra kažkokia tai aktualija, trumpalaikė e, E, politika, klimato politika yra, tole, turi būti toleregiška politika orientuota į tolimą ateitį. Ir aš labai didžiuojasi, kad mes frakcijų tarpę sugebėjome susitarti, formuodami parlamento poziciją ir išreikšdami mūsų tikslus. Ačiū. E, Ačiū kolegė Ulfskog. Dabar dirbsime neįprastą tvarką. Ponas Žado prašė dar vieną dalyką pridurti. Sutiksim vieną minutę. Euh, Ačiū už suteiktą žodį. Aš išgirdau komisijos atsakymą dėl tikslų. Taip, tai yra labai gerai. Man atrodo, kad net ir Prancūzija pritarė tam, kad reiktų ambicijų lygį kelti. Bet mes čia ne aplinkosaugos komitete esame. Aš esu dabar e, aš dar kartą užduodu klausimą, tai yra dėl Kinijos e, importo, todėl kad negavau tikslaus atsakymo į tai iš komisijos. Gal galėtumėte atsakyti čia, šiame komitete? Ar atsakysite? Kaip norite, komisijos nariai suteiksiu žodį. Iš tikrųjų, e, aš sakiau, kad Mes e, pasižymėjome jūsų klausimą, e, nes tai nėra klausimas susijęs tik su klimato klausimais. Tuomet galime tęsti. Ir pereiname prie 12 darbo atvarkės punkto - energijos vartojimo efektyvumas, direktyvų 2004 pasvirasis brūkšnys 8, 2006 brūkšnys 32 panaikinimas. Klaud turmes žodis. Procedūrą noriu patikslinti. Aš ir šešėliniai pranešėjai e, galvojome, kad diskusijos prasidės penktą valandą. Mes e, turėtume sulaukti Thompsono ir kitų. E, galbūt galėtume įsiaiškinti šį dalyką, nes aš uh, nenoriu, kad po to susidarytų toks įspūdis, kad aš buvau čia, o jie po to neturės galimybės pasisakyti, todėl kad šiandien kalbame paskutinį kartą prieš uh, Um, atostogas, todėl galbūt uh, padarykime penkių minučių pertrauką, įsiaiškinkime, ar kolegos yra Europos parlamente, nes priešingų atveju ta procedūra bus nesažininga. Nes, aišku, pirmiausia, ką aš norėjau pasakyti, tai padėkoti šešėliniams pranešėjams už tą didžiulį darbą, kurie, kurį jie nuveikė. Um, nenorėčiau, kad būtų kokių nemalonių jausmų šešėliniams pranešėjams ricordare al collega Turmes che l'ordine. Pone Turmes, aš norėčiau Jums pasakyti, kad darbo tvarkėje prie kiekvieno klausimo konkreti valanda nėra parašyta. Tik tai koordinatorių posėdis nurodyta kelintą valandą, o kiti, posėdži, kiti klausimai vienas po kito tiesiog yra svarstomi. Pradedame nuo pirmojo ir einame toliau ir nėra čia prie kiekvieno klausimo kažkokio tai tikslaus laiko parašyta. Na, jūs e, patys čia dabar šitaip interpretuojate darbo atvarkę ir manote, kad e, penktą valandą, tarkim, šis klausimas turi būti nagrinėjamas, bet darbo atvarkė to nėra. Pone Del Kastylijo dabar. Ačiū pirmininkė. Aš klodo nenorėčiau nuvilti. Nepamirškite tik tai, kad žmogus, apie kurį jūs kalbate, vis dar yra pastate, niekur neišėjęs. Na, aš suprantu, ką jūs sakote. Kai kurie e, šešėliniai pranešėjai, kaip pavyzdžiui, Piperis iš EPP negali tiesiog dalyvauti šiame posėdėje. Aš, pavyzdžiui, buvau pasirengusi, pasirengusi e, frakcijos vardu pasisakyti ir pasidžiaugti dėl pasiekto rezultato. Na, gal ne visais klausimais, bet bent jau daugumą klausimų, jeigu paimtume tuos klausimus, kuriuos kaip tikslus esame nusistatę. Taigi, siūlau Klodui tiesiog pradėti diskusiją šiuo klausimu. Galbūt e, tu pats galėtum dabar priminti, kokie čia svarbiausi pasiekimai buvo padaryti šiame dosie. Ir aš jau dabar laikysiu, kad netgi ir pasisakiau, kadangi rezultatai yra tikrai neblogi, pranešimas puikus. Ir štai manau, kad tikrai pasiekėme to, ką buvome nusistatę. Tiek šiame komitete, tiek frakcijose jau daug apie tai kalbėjome. Aš tik tai galiu pasakyti tai, kas mūsų frakcijoje buvo pasakyta šiuo klausimu. Aš manau, kad kitose frakcijose, atsižvelgiant į dabartinę situaciją, uh, Taip pat e, dėrėtų aptarti šį klausimą. Aš tiesiog perdosiu tavo padėką mūsų frakcijos šešėliniam pranešėjai. Pirmininkė, ponė Turmes, norėjau tik tai pasakyti, kad ponė Thompson ir Fiona Hall tiesiog pasakė, kad jos negalės atvykti į posėdį, taigi Piper, Thompson ir Hall nedalyvaus šiandienos posėdėje. Aš kaip e, galvojau, e, aš kaip pranešėjas tiesiog privalėjau Jums pateikti šią informaciją, o dėl tam tikrų priežasčių, tokių, koks jos yra, šešėlinė pranešėja negali dalyvauti čia posėdėje, todėl galime pradėti debatus. Ar turi penkias minutės? Gerai, jūs gal ekrane e, uždegsite kokius bėgančius skaičiukus? Pirmas dalykas. Kadangi debatai prasidėjo pernai, birželio mėnesį, kai komisija pateikė pasiūlymą, o praėjus metams, ar praėjus metams ir kelioms savaitėms, Mes jau galime dėrėtis dėl plataus užmojo susitarimo, kuriam jau buvo pritarta taryboje ir tikiuosi, kad įtre komitetas rytoj šiam susitarimui pritars o plenarinėme posėdėje bus pritarta e, rugsėjo mėnesį, taigi e, viena gera žinia yra tai, kad nepaisant tos dėlės krizės, kurioje esame atsidūrę, ES veikia parengdama tokius kompleksinius teisės aktus per vienerius metus. Tai yra puikus ženklas, kad Europos parlamentas taryba kartu su komisija yra pajėgus žengti į priekį ir vesti į priekį ES. Nuo pat pradžių e, šį teisės aktą aš e, vertinau kaip e, vieną didžiausių galimybių ištraukti ES iš krizės. 2000 2000 metais 27 valstybės narės pirkimams naftos ir dujų išleido apie 50 milijardų daugiau net nei tai eurų importui. Praėjus penketui metų e, buvo išleisti apie 5 milijardai, daugiausia e, Šiaurės jūroje, kur kainos vyruoja. 500 milijardų eurų tiesiog išplaukia iš ES ekonomikos. O dabar, ko mes pasiekime, tai yra tai, kad mes tą ekonomikos perkėlimą sustabdysime ir mes šiuo teisės aktu galėsime užtikrinti, kad mes pirksime mažiau naftos ir dujų, O vietoj to atsiras finansinių išteklių investicijoms, o kartu su jomis ir e, atsiras naujų darbo vietų bei galėsime pasinaudoti tam tikrų technologijų plėtros privalumais, o tai leis mūsų pramoniai veikti ir kitose pasaulinėse rinkose. Visiems reikia naujų, inovatyvių, pažangių technologijų siekiant e, sumažinti energijos vartojimą ateityje. Kalbant konkrečiai apie direktyvą, aš manau, kad yra du aspektai. Vienas tai yra, kokių tikslų mes siekiame šią direktyvą, o antra, e, kokia yra direktyvos sandara. Pradėsiu nuo sandaros. E, kas mums pasisekė, tai E, politinę 2007 metų deklaraciją valstybių vadovų įsipareigojimą siekti 2020 metais efektyvesnio energijos suvartojimo. Taigi nuo šios e, nuo šio įsipareigojimo derinant trečią ir devintą e, sutarties straipsnius, mums pavyko šiuos įsipareigojimus paversti teisės aktu, pagal kurį valstybės narės pačios nustatys energetinio našumo uh, siekius ir jau 2014 metais komisija išnagrinės skaičius ir jei 2014 metais nacionaliniai tikslai nesieks 2020 metų bendro e, tikslo, tuomet bus galima svarstyti apie priemonės, kurios leis sustiprinti nacionalinius e, tikslus. Taigi, e, nebebus daugiau bet kokių um, nekoordinuotų nacionalinių įsipareigojimų ir deklaracijų. Dabar e, dėl viešojo sektoriaus pastatų to straipsnio nebeliko, man dėl to labai gaila. E, Tad Tačiau turime labai stiprų straipsnį susijusių su ilgalaikių statybų gairėmis. Taigi dabar e, turėsime tam tikras gairės, kaip žmonėms galėtume padėti renovuoti savo būstus. E, Aštuntasis straipsnis susijęs su vartotojais, tai yra vienas iš tokių straipsnių, kuris manęs netenkina, todėl, kad čia nėra numatytos visos teisės vartotojams, nors taip turėtų būti, dar dirbsime prie šio um, straipsnio. 13, 14, 15 straipsniai yra labai geri. Čia kalbame apie energijos taupimo rinkas, apie energetinį um, našumą. Ir čia galėtume panagrinėti nacionalinės uh, taisyklės uh, ir persvarstyti investavimo galimybės. Praėjusiais metais buvo daug diskusijų e, apie 16 straipsnį ir dėl 1,5 procentų energijos taupimo e, siekio. E, mes sustarėme dėl 25 procentų fiksuotos sumos išimties. Gera naujiena yra ta, kad aš manau, kad atsiras vis daugiau žmonių pasirenkančių Danijos ir Prancūzijos energijos taupimo modelius. Šiandien tos įmonės, kurios tik parduoda e, dujas ar elektrą, ateityje tikriausiai veiks ir e, energijos paslaugų rinkoje, siekdamos skatinti investicijas tokiuose pramoniniuose procesuose, kurie šiandien yra blokuojami dėl to, kad yra per mažai e, galimybių ar e, per mažai gerų prognozių gauti pelno. Tačiau dabar bus galima telkti rizikos kapitalo įmonės ir tuomet mes e, pagaliau turėsime tas investicijas, kurios yra reikalingos ilgalaikėje perspektyvoje, kad ES būtų konkurencinga. 2016 metai bus numatytos tam tikros reikalingos išimties. Kokie yra direktyvos tikslai? Trečiajame straipsnėje 20 procentų numatytas tikslas. Šią direktyvą mes pasiekime 15 procentų plus su sąlyga, kad, ir tai mane neramina, naujas ekologinis ženklinimas e, jau inicijuojamas ir yra integruotas į tuos 15 procentų. Mane kiek neramina tai, kad kai kurios valstybės narės ir komisija nesutarė dėl bendro sprendimo. Dėl boilerių reformos. Manau, kad galėtume pagerinti ir padidinti tą 15 procentų e, ir įtraukiant tam tikrą sąlygą susijusią su CO2 išlakomis, galbūt tai galėtų būti 16,5 ar dar daugiau procentų, tačiau iš esmės uh, E, galime kalbėti apie 20 procentų, o 2013 metais pagal trečiąjį straipsnį peržiūros e, nuo e, sąlygą ir pagal šeštąjį straipsnį mes galėsime atlikti peržiūrą ir siekti 20 procentų tikslo. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, kolegiams ir kolegoms. Taip pat noriu pasveikinti mūsų kolegę pirmininkę. Noriu padėkoti jai už puikias darybas su taryba ir e, dėkoju ir savo kolegoms Fred ir Michelle. Noriu padėkoti sekretariatui Hanes Pugi tikrai e, praleido labai intensyvius metus. Noriu padėkoti už gyvą jūsų dalyvavimą. Noriu padėkoti visų frakcijų e, darbuotojams, nes be e, savo pagalbininkų mes nebūtume pasiekę to rezultato, kurį dabar pasiekėme. Ačiū, ponė. Turmės norėčiau dabar visų vardu padėkoti už man suteiktą padėką, skirtą padėką. Dabar ponas Vidal Kvadras. Aš esu be jokios abejonės patenkintas darybomis su taryba. Galiu tik tai pasveikinti pranešėją bei visus dalyvavusius darybose su puikiais rezultatais. Tuo metu, kai buvo rengiama ši direktyva, buvome atsidūrę paradoksalioje situacijoje. Tai yra, visi sutikome dėl to, kad energetinis veiksmingumas būtų e, pats tiesiausias ir veiksmingiausias kelias, kurio dėlėtų laikytis ir netgi pats realiausias kelias, e, norint sumažinti išlakų sumažinimą e, ir didinant konkurencingumą. Ir manau, kad praktiškai visi sutarėme dėl to, kad reikia siekti veiksmingesnio energetikos e, vartojimo. Visi dėl šio principo pritarė, visi sutarė. Tačiau paradoksalu yra tai, kad direktyva rengiama labai nepatogiu ir sunkiu laikotarpiu, todėl kad iš įmonių, iš sektoriaus įmonių reikalaujama tam tikrų pastangų, o ekonomiškai sunkiais laikais bei netgi recesijos e, periodu, kas yra visiškai normalu, įmonės e, priešinasi visam tam, kas gali sukelti papildomų sąnaudų. Ir žinau, kad yra tokių vyriausybių, e, kurios e, su didelėmis problemomis netgi susiduria, nes reikia mažinti biudžetus, reikia skolas mažinti. Na ir iš kai kurių valstybių narių buvo e, paprašyta netgi e, leisti teisės aktus ir tam tikras pastangas dėti. Taigi turiu pasakyti, kad tikrai e, nėra pati idealiausia situacija. Klodo pasirinkimas buvo lankstumas. Štai dabar direktyva nustato tikslus, nustato metodus, kaip jų pasiekti ir kartu yra paliekama šiek tiek laisvės, pakankamai laiks, lais, lankstumo netgi, tam, kad valstybės narės, e, atsižvelgdamos į įvairiausio pobūdžio aplinkybės, galėtų įgyvendinti tai, kas nustatoma direktyvoje. Kaip e, dažnai būna parlamente, mes dirbame labai atsakingai ir labai rimtai. Manau, kad e, bent jau pirmojo svarstymo metu štai dabar pasiekime puikių rezultatų, todėl norėčiau su tuo ir pasveikinti pranešėją. Taip pat e, norėčiau pasakyti, kad e, reikia pasveikinti ir komiteto pirmininkę, visą klodo komandą, bet taip pat ir sekretoriato darbuotojai, tai yra pramonės mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto sekretoriato kuris labai aktyviai dalyvavo šiame darbe. Ir manau, kad visiems čia dabar šio darbo metu gal netgi pavyko keletą e, papildomų kilogramų numesti, nepaisant puikios e, fizinės formos. Ačiū, ponė Alkodras, dabar ponė Hol. Ačiū. Aš norėčiau paprasčiausiai dar kartą padėkoti Klodui Tarmesui ir pritarti jam, e, kai dėl to, kad reikia padėkoti personalo darbuotojams. Pirmiausia, aš norėčiau išskirti badėką pirmininkaujančiai Danijai, kuri per šias darybęs suvaidino labai konstruktyvų vaidmenį. O antrasis e, labiausiai padėkos nusipelnė žmogus šiame procese yra Claude Turmes pats, kuris labai aktyviai dirbo kaip pranešėjas. E, Ilgą laiką, aš puikiai prisimenu, ši direktyva atrodė tiesiog neįmanoma. Ir labai plačiai buvo galvojama, kad mes tiesiog nesugebėsime 2000 pakeitimų paversti tekstu parlamente, su kuriuo mes galėtumėm dirbti. Ir Klodui Turmės pavyko tai padaryti. Jam pavyko e, sukurti e, tokį tekstą, susidėrėti su taryba taip, e, kad e, visos frakcijos tam gali pritarti. O paskui buvo labai plačiai iš anksto galvojama, kad su taryba niekada nesutarsim, nes mūsų pozicija nuo tarybos labai smarkiai skylės, skyrėsi. Manau, kad visi parlamente turėtų padėkti, sakyti didelį ačiū Klodui ir mes žinome, kaip kompetitingai ir kvalifikuotai jis sugebėjo parengti parlamento poziciją. Be to, jis sugebėjo e, sukurti stebėtinai tvirtą ir kokybišką tekstą labai sudėtingomis aplinkybėmis. Jeigu visos parlamento požiūrių dėrybos e, baigtųsi taip sėkmingai, tai mes būtumėm laimingiausi žmonės. Ačiū. Ačiū. Ponas Čičeseris. Uh, Dėkoju, pirmininkė. Atsiprašau, kad nedalyvau dalyje diskusijos, bet keletą žodžių išsakysiu savo uh, kolegės ponios Ford vardu. Jis labai atsiprašo, kad čia negaliu atvykti, nes turi kitų įsipareigojimų trialoge, kiek žinau, kažkur kitur. Ir ji manęs paprašė, kad aš padėkočiau pranešėjui už labai gerą darbą ir padėkoti ji norėtų visiems šešėliniams pranešėjams už kokybišką darbą rengiant šį pranešimą. Tai buvo labai rimtas uždavinys, jūs labai daug dirbote ir puikiai parengėte dokumentą, dabar visi nusipelnote padėkos. E, buvo parengtas labai um, sudėtingas dosie, nes reikėjo suderinti parlamento ir tarybos pozicijas, kurios buvo labai skirtingos. Pone Ford prašė man, pasak, kad aš pasakyčiau, kad ji labai džiaugiasi, kad skirtingoms valstybėms narėms yra suteiktos galimybės įgyvendinti būtinas energijos efektyvumo priemonės. Ir kai kurie kolegos apgailestauja, kad nacionaliniai tinklai, tikslai yra nepakankamai uh, e, privalomi. Aš pats tiesą sakant taip nemanau. Pone Ford mano, kad privalomi tikslai būtų mažiau efektyvus negu e, privalomos priemonės. Valstybės narės turėtų jausis atsakingos už rezultatų pasiekimą. Pone Ford pažymi, kad pirmą kartą buvo išskirtos klaidos e, įgyvendant privalomus įsipareigojimus e, e, energijos efektyvumo srityje. Aš pats manau, kad privalomi įsipareigojimai yra labai pavojingas dalykas, bet ponė Ford mano, kad e, pasiektas rezultatas yra geras, jis yra sąžiningas kompromisas ir yra labai dėkinga visiems už tokį išsamų ir detalų darbą. Ačiū ponė Čičesteri. Pilar de Castillo. Kai aš pradėjau, kai prasidėjo diskusija Buvo uh, labai siaura ta diskusija, aš pats su, tik su Klodu ta, uh, Turmės kalbėjau, kitų frakcijų buvo nedaug, bet dabar jau įsitraukiu ir kitos frakcijos. O aš dabar savo frakcijos vardu uh, ir Markus Piperio vardu, kuris buvo mūsų šešėlinis pranešėjas, pasakyti, kad būtina pripažinti kartu nuveiktą darbą, kartu su pranešėjai ir kitais šešėliniais pranešėjais. O dėl turinio norėčiau e, išsakyti e, jo mintis. Aš su Marku Piper visiškai sutinku. Markus Piper mano, kad mes e, turėsime kad mes norėjome, kad taryba būtų ryštingiau nusiteikusi savo tikslų atžvilgių. Mes dabar suprantame, kad Europos e, tarybos galutiniai tikslai yra silpnesni negu tai, ko norėjo EPP frakcija. EPP frakcija mūsų pranešėjo vardu sveikina e, įsipareigojimus ir mano, kad direktyvoje numatyti įsipareigojimas galės būti pasiekti lankščiomis priemonėmis. Lankstumas mums yra nepaprastai svarbus ir mes manome, kad taip galėsime iš tiesų įvertinti šią direktyvą ir e, tai padaryti labai pozityviai. Taigi aš nenoriu daugiau plėstis, jau tiek daug kartų buvo apie tai kalbėta, bet e, taip tiek mes galime pasakyti mano frakcijos vardu ir ypač Markus Piperio mūsų šelinio pranešėjo vardu. Ačiū. Grazie. Ačiū. Atrodo, kad daugiau niekas nebenori pasisakyti. Tokiu atveju suteiksiu žodį komisijai. Sakyčia. Ačiū pirmininkė. Europos komisijos vardu. Aš norėčiau pasakyti, kad šios darybos buvo labai įdomios ir įspūdingos. Tiesa, yra šiek tiek E, galutinėme rezultate ir nusivylimų, bet e, mes pritarėme visiems, kas pasisakė šioje diskusijoje. Tai yra labai didelis žingsnis į priekį ir tai suteikia mums pagrindą savo energijos efektyvumo politiką e, pastatyti ant tvirto pamato. Yra kurių įsipareigojimų, kurie yra labai aiškiai, kurie labai aiškiai išsiskiria nuo pirminio komisijos teksto podas Turmes sakė, kad e, jų dokumento rezultatas yra geresnis negu komisijos paliktas e, dokumentas ir aš tikiuosi, kad e, parlamentas sugebės su taryba susidėrėti dėl labai gerų idėjų. Pone Turmes, jūs kaip pirmininkas ir visa dėrybų komanda buvote labai efektyvūs ir patikimi partneriai dėrybose ir todėl yra pasiektas toks rezultatas, kuris mums atrodo labai geras. Iš komisijos pusės galiu pažadėti tris dalykus. Pirmiausia, mes e, stengsimės įgyvendinti šią direktyvą su valstybėmis narėmis nedelsdami e, su sąlyga, kad, e, mes balsuo, kad jūs balsuosite plenariniam posėdėje mes e, jau rugsėjo mėnesį galėsime visose komitetuose susėsti ir pradėti aptarnėti, ką galėtume reikalauti iš atskirų valstybių narių. Antras dalykas, dėl ekodizaino mes atsikratysime tų susidariusių problemų, ypač įskaitant ir boilerių dosiją, ir mes tikimės, e, kad bus panaikinti trūkumai, kuriuos mes turime. Ir trečias dalykas, E, mes tikimės, kad jau 2014 metais parengsime nacionalinių tikslų analizę. Esame pasirengę tai padaryti, mūsų partnerystė buvo labai efektyvi. Dėkoju Jums už tai, kad buvo taip gerai parengta dirba darbui. Bene, grazie. Allora, Turmes, le conclusioni. Ačiū, dabar dar žodis tiksime ponių Turmes išvadams padaryti. Manau, kad labai paprasta padaryti išvadas. Man pačiam tai buvo žavus metai. Tokie pat jie buvo ir šešėliniams pranešėjams bei e, visai komandai. Dabar mes galime atsipūsti, atgauti jėgas, todėl kad labai intensyviai dirbame šiais metais. Noriu pabrėžti, kad komisijos komanda, kurie yra šiandien, tikrai nuveikė didelį darbą, tačiau e, boilerių teisės e, aktų e, sustabdymas nėra geriausias būdas, todėl kad 15 procentų plus ne visai yra tai, e, ko siekiame, todėl kad e, į tą skaičių jau įeina boileriai. Antras aspektas. Manau, kad iš komisijos e, būtų gerai sulaukti aiškesnių signalų dėl e, prekybos CO2 išlakomis e, sistemos. E, Peter Lyza kalbėjo apie tai, kad kai pacientas kreipiasi į pediatrą, sakydamas, kad tai yra skubi lyga, tai gydytojas operuoja nedelsdamas. Todėl dabar čia irgi turėtų būti labai aišku tai, kad ta E, raštu pasirašyta deklaracija su komisija, tas pažadas įsipareigojimas, e, kuris yra įtrauktas į komisijos deklaraciją, kad e, konkretus pasiūlymas iš įsipareigojimų išplaukiantis turi būti pristatytas prieš prasidedant vasaros atostogoms, o ne po jų. Todėl, kad komisija buvo besidarančiųjų dalis. Ir mes norėjome susitarti dėl prekybos išlakomis sistemos ir tai, kad komisija dabar ne, nevykdo savo įsipareigojimų, tų, kurie yra įtvirtinti deklaracijoje. Na, nekomentuosiu daugiau. Balsuosime dėl šio dokumento rytoj. Turime visi suvokti, kad tai yra energijos vartojimo efektyvumo politika, kuri e, bus e, praktiškai organizuojama valstybėse narėse, aš manau, kad mums tikrai pasisekė pasiekti puikų rezultatą, kuris didins mūsų pramonės konkurencingumą. Tiesa, dėkoju ir už jūsų pastabas visiems, Fijonai, Alecho ir kitiems. Vertinu jūsų indėlį. Ačiū, ponė kitur mes, aš jau sakiau, tiksliau jūs jau sakėte, kad ryto ryte bus balsuojama. Čia bus balsuojama. Na, dabar baigiame komiteto posėdį, toliau rytoj 9 val. tęsis posėdis ir dabar iš karto perėsime prie koordinatorių posėdžio, kurie buvo perspėti apie laiko pakeitimus. Patricija.